lygmenių aptarta. E, reikia atidžiau ištirti, kokios pavojingos e, ir rizikos galėtų kelti valstybėms narėms dėl šių sprendimų. Ačiū. Pone komisijos nariai, e, kolegė, įtrė, narė, pone Varnesko.